nori per spontaniškus pasisakymus pasisakyti, kurie tai yra, jau pasakė, jau įsiregistravę sąraše, tai jie turėtų turėti pirmenybę. Atsiprašau, aš norėčiau pasakyti iki galo. Leiskite man pasisakyti iki galo. Dar 10 sekundžių. 10 sekundžių. Prašau, prašau, 10 sekundžių. Sukaičiuokite dabar 10 sekundžių. Taip, ne, Na, taigi, 10 sekundžių. Atsiprašau, bet 10 sekundžių jau praėjo.